Vilkešerio išteklių srityje. E, dėkoju, aš norėčiau paskelbti, kad Vokietija paskelbė, jog ponia Anet Kaurius keis pona Klaus Heiner Lenė nuo kovo 12 dienos pagal rinkimų įstatymą teisės akto 7 straipsnio pirmąją dalį ir reglamento 4 straipsnio pirmos, pirmąją ir antrąją dalis. Pone Anetkovis pradeda savo darbą nuo e, kovo 12 dienos. Sveikiname šią naują kolegę ir norėčiau pasakyti, kad pagal reglamento 3 straipsnio antrąją dalį, kol jos įgaliojimai nėra patikrinti, pone Kojus E, pradės darbą savo, e, savo darbą parlamente, e, kai bus patikrinta, kad jo, ji iš, tie, iš tiesų neužsima jokia kita veikla, kuri yra nesudarinama su Europos parlamento narės veikla. Taigi, ponia Kojus dirbs Teisės reikalų komitete ir taip pat delegacijoje santykiams